Uh, dear colleagues, good morning. Kolegos, labas rytas. Dear colleagues, before, before uh, going. Mm. Prieš pradedant balsuoti, norėčiau paprašyti dabar įstatyti savo balsavimo korteles į aparatėlius, kad galėtume žinoti, kiek žmonių turi teisę balsuoti. O per tą laiką aš pristatysiu jums koordinatorių priimtus sprendimus. Juos komitetas turėtų patvirtinti. Visų pirma, EPP frakcijos e, narys e, renks e, pranešimą apie bendrus minimalius civilinio proceso standartus. Pone Beržeron renks pranešimą dėl uh, pažeidžiamų saugusiųjų apsaugos. EPP frakcija renks pranešimą dėl tarp valstybinio įsivaikinimo pripažinimo. Aš pats e, renksiu pranešimą apie senaties laikotarpį kelių eismo taisyklių avarijų atveju nusprendėme, kas renks pranešimą apie bendrąją pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Mes taip pat nusprendėme, kas renks pranešimą apie direktyvas 2011-16 dėl privalomo pasikeitimo informaciją SND frakcijos e, vardu ponas Karim e, renks pranešimą dėl e, deleguotojų aktų ponas Chryzodomos ir ponia Hautala renks dar vieną pranešimą. Koordinatoriai nusprendė, kad Reksflag atstovai atvyks į mūsų komitetą Liepos mėnesį. Na ir keičiasi mūsų išvykos į e, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Ir numatyta nauja data rugsėjo mėnesį. Dabar pradėsime balsuoti ir pradėsime nuo neatsveistos praktinės pozities ir verslo informacijos arba komercinių paslapčių apsaugos, mano teksto gavimo, naudojimo ir atskleidimo pranešimo. Dar kartą prašau išstatyti korteles į aparatėlius. Turime 24 narius. Panas Džempatski neturi kortelės. Uh, thank you. We have 24 cards in the slot. 24 kortelės dabar yra balsavimo aparatuose, tai yra gerai, teisinga. Taigi, pirmasis kompromisas. Kas už? Palaikykite iškėlę rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Dabar antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trys šimtai devintasis pakeitimas, kas už. Trys šimtai devyni. dėl 11 straipsnio pirmos dalies. Taigi, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Imko 39, kas už, vis dar 11 straipsnis. Imko 39, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Įtre 87, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Įtre 88, kas už, 88 už, prieš, susilaiko. Čia reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Per daug žmonių balsuoja. Matome, kad balsuoja 25. 24 version, not 20. Okay. So it has been adopted. Pritarta. 13 prieš 11. 310 pakeitimas. Kas už? 310. Kas už? Dėl 11 straipsnio. Kas prieš?

atmesta. Įtri 91, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Įtri 92, už, prieš, susilaiko atmesta. Įtri 93, už, prieš, susilaiko atmesta

pasitikrinsime. Pritarta. Imko 41. Kas už? Imko 41. Kas prieš? Susilaiko pritarta. Įtri 97. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Trisdešimt penktasis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 316. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Įtre 98. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 317. Kas už? Prieš. Susilaiko. Regės atmesta, bet pasitikrinkime. 317. Pritartam. 321 pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas e, reikia pasitikrinti ir dėl šio pakeitimo. Jam pritarta. Įtri šimtasis kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Trys šimtai trisdešimt trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš. Susilaiko pritarta. 334 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Imko 45 kas už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 So we are voting on IMCO 45, right? Balsuojame dėl IMCO 45. Trūksta dviejų balsų dar. Ir jam pritarta. 335 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Norite, kad pasitikrintume, prašau. Pritarta. compromise. Oh yes, compromise. Vienuoliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Dvyliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Keturiasdešimt penktasis. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Įtre 3. Kas už, prieš. Pasitikrinkime. and has been adopted. Jam pritarta. 47. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime, regis atkrenta, bet pasitikrinkime. and it has been adopted. Jam pritarta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmest. 12A. Sorry? 12. Recital 12A. 12A, yes. Uh, recital 12A. 12A konstatuojama į dalis, įtri 11 pakeitimas, kas už. 12A konstatuojama į dalis, pakeitimas įtri 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Adopted. Pritarta. Imko 7. In favor. Imko 7. Kas už? Kas prieš? Prašyčiau pasitikrinkime. Adopted. Pritarta. It's false. No. no. Oh, okay, it is false. Amendment 8. Where's that? Recital 14. Oh, yes. Recital 14, Amendment 8. It... Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko pritarta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Įtrė 14. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Imko Ne, pirmininkas atsiprašo. Įtri 16. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Pritarta. Įtrė 17, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Įtrė 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime. Pritarta. ITRI 19, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Yes. Uh, recital 25A. 25A konstatuojami dalis. Uh, devintas pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas už? prieš, susilaiko, kiek suprantu, priimta, bet pasitikrinkime. Taip, pritarta. 28 konstatuojamoji dalis, 82 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 83. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Imko 12. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta pritarta. Ir dabar reikėtų balsuoti dėl viso pranešimo. Balsuosime elektroniškai. Pradame balsuoti. Pritarta. Dabar reikia balsuoti dėl teisėkros rezoliucijos projekto, vėlgi elektroniškai balsuojame. Dar dviejų balsų trūksta. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar turime balsuoti dėl sprendimo pradėti dėrybą su taryba. Vėlgi elektroniškai. ir šiam sprendimui aiškiai pritarta. Dėkoju. Toliau e, pranešimai, dėl kurių balsuosime po vieną kartą atskirai elektroniškai. Oh yes. Uh, may I may I congratulate Sveikinu ponę Legrip So now the single votes. Taigi dabar balsuojame atskirai ir vėlgi elektroniškai. Pirmiausia, bendrės prekės ženklas. Pradedame balsuoti. clearly adopted. Congratulations. Pritarta. Sveikinu ponę Vikström. Toliau valstybinarių įstatymai dėl prekių ženklų. Balsavimas pradedamas. Let's close the vote. Uh, adopted one. Pritarta vėlgi. Sveikinu, ponė Vikstram. Balsavimas dėl viso prekių ženklų dokumentų paketo. Balsavimą pradedame. Ačiū, pritarta. Dar turime balsuoti dėl, dėl peticijų, bet dėl jų balsuosime vėliau. Ir dabar norėčiau pakviesti poną Vikstram, norėčiau suteikti jai žodį. Na, nėra būtinybės, aš kalbėjau tiek daug kartų, tai dar kartą tik noriu padėkoti visiems. We, we go to the the council that went through. Okay. Mr. Groza. Yeah. Uh, Mr. Gro Pone Groza, tarybos atstovas galbūt norėtų pasisakyti. Svoboda. Ačiū, ponė Svoboda. Ačiū, kad suteikėte žodį. Latvijos, pirmininkančios Latvijos vardu norėčiau tarti keletą žodžių dėl e, darbo parlamente ir taryboje. Na, čia jau yra penkta valstybė, pirmininkaujanti valstybė, kuri e, kalba apie šitas Mm, svarbi dokumentų paketą ir Lietuva, ir Graikija pirmininkaujantį daug ką padarė, kad būtų pasiektas sutarimas taryboje, toliau Italija baigė darbą taryboje ir dabar jau pradėtas antras, antrasis skaitimas ir Latvijai tenka garbė užbaigti šitas dėrybas. Rezultatas dabar mes jau baigėme darbą ties šio dokumentų paketu ir jūsų balsavimas dar labiau priartins darybų pabaigą ir Latvijos vardu norėtume padėkoti ponė Vikstrom ir kolegoms, kad jie yra labai geri darybų partneriai. Norėčiau padėkoti komisijai ir ypač ponė Eikenberg už visą darbą, už patirtį, už pagalbą rengiant šitą labai techninio požiūrių sudėtingą dokumentų paketą. Ačiū. Labai ačiū. And, uh... Dabar Periname prie ponios Reda pranešimo. So we beg... Taigi, pradėsime nuo 130 pakeitimo, kas už. Okay. One... Dar kartą. 130 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 127. Kas už? Prie. Susilaikė. Prieš, atsiprašau, pirmininkas. Susilaikė. Pritarta. 121. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 114, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. I would find that. Yeah. Oh, yes. Uh, IMCO 1. IMCO 1, pirmas punktas, pirma dalis D. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 149, kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta Reikia pasitikrinti. And that has been adopted. Pritarta. 151. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 150 yra dvi dalis. Pirma dalis, kas už? Prieš? Susilaikė? Norėčiau patikrinti. Atmesta. Antroji dalis, kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Du A1, į 321, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Still missing somebody? Dar trūksta kažko? Bastavimas baigimas. Atmesta. Imko 16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 26 and 25. It was 11 to 11, so somebody didn't vote. Uh, sorry? Compromise, compromise 3. Compromise 3. Trečiasis kompromisas, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 165, antroji dalis B, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 166, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Neveikia. Taigi tikriname. 166. Ar ten kila bėdų su balsavimo aparatūra? Do we have a technician here? Yes, sir, we're getting somebody has to. Well, let, let's try to. Na, pabandinkime tai daryti rankiniu būdu, taip sakant. 166, kas už, skaičiuokime. Ar kas nors galėtų paskaičiuoti? 166. Devini, man atrodo. Kas prieš? Aišku, atmesta, ačiū. Antrasis kompromisas. Mm, pirmininkas atsiprašo, 168, kas už? prieš, susilaikė, pritarta. 169, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 170, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 172, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 175, basavimas atskirai dėl pirmosios dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 176, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 177, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 189, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 190, kas už? Prieš. Dar kartą perskaičiuokime. Pakelkite rankas. Kas už? Pradėkime nuo pradžių. Kas už? 11 prieš. Dešimt. Atsiprašome dar kartą. Pamėginkite elektroniniu būdu.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 automatai dirba, tik tai čia mūsų tribūnoje balsavimo automatai nedirba. Taigi 1.90 šis pasiūlymas ir balsuojame dėl jo. Pono Fost pasiūlymas, taigi kas už, dar kartą kas už, Taigi 12 už, kas prieš. Prieš. Taigi atmesta. Dvylika vienuolika. Pirmininkas atsiprašo, taigi pasiūlymui pritarta. Kas susilaikė? Vienas devyni aštuoni, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. Vienas devyni devyni, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 200, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. 201, kas už? Prieš. susilaikė. Ir nežinau, pasitikrinkime elektroninį būdų. Dar kartą balsuojame, kas už, tribūnoje kas už. Kas už tribūnoje, iš tribūnoje sėdinčių du, o kas prieš, trys. Taigi atmesta, nepritarta pasiūlymui. Dabar 203, kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti, atsiprašau. Patikrinkime elektroniniu būdu tribūnoje kas už, trys, o prieš, du. Nepritarta. Taip iš tikrųjų atmesta dabar Taigi dabar 203 dėl jo balsavome. Pritarta.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 prašyčiau pakartoti ir įsitikinti, ar tik teisingas žmonių skaičius balsavo, nes man atrodo, kad vienu balsu yra, balsuojančių yra per daug. Galime pakartoti balsavimą. 203. Yra tik tai 25 balsuojantys žmonės. 25. So there are 26 cards and 25 voting. Yeah, so that's. Yeah. It would be nice. It yeah, would be nice the person. Yeah. The person that does not vote and yet has inserted his. Taigi, kas nebalsuoja ir įdėjo kortelę, tai būtų labai gerai, kad išimtų. Tvarkoje. Taigi, pritarta. 204. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Pasitikrinkime. Atmesta. 206, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 207 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 225 pakeitimas, kas už, 225 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Reikia patikrinti. Atmesta. 230 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 232, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 233, kas už, prieš prieš, susilaikė, pritarta, 235, kas už, 34, atsiprašau, kas už, prieš, reikia patikrinti. Atmesta. 235, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 229, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 266. Dėl šeštos dalies A, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 280 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 283, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 284, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 318, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 288, e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, į 37, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 9 kompromisas Ar yra žodinių pataisų? Taigi, e, žodinė pataisa būtų apimtų šitą pasiūlymą ir after supposed justification without making justification condition of the, condition of the legal framework. Taigi, kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. 306, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 322, kas už, prieš, susilaikė, pritarta E, reikia patikrinti. Aiškiai pritarta. Taip neatrodė, žvelgiant iš tribūnos. Toliau 323, kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta? 324, kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 325, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 326 už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 3, 4, 5, kas už, prieš, laikė, atmesta, 3, 4, 6, už, prieš, susilaikė, atmesta, 3, 4, 8, už, prieš, susilaikė, atmesta, 3, 5, 0, už, prieš, Pasitikrinkime. Pritarta. 351 e, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 351 pirmoji dalis. Dar trijų žmonių trūksta. Pritarta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 352, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 353, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 355 už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti dėl 355? atmesta. 356 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 363 kas už, už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. Atmesta. Trys šeši keturi. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 365 už prieš susilaikė atmesta 366 už 366 už prieš susilaikė atmesta 13 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta 14 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Trys aštuoni devyni elektroniniu būdu. Atmesta. 396, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta, 411, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 412. 412 už, prieš, susilaikė, atmesta, 414, kas už, prieš. Reikia patikrinti. Atmesta. 418, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 419 už, prieš, susilaikė, atmesta, 421, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 419 už. Pirmininkas atsiprašo. Yes. So we go to four. Taigi 429 dabar, prie tai šito punktą pereiname, kas už. 429 už. Prieš. Reikia patikrinti. Pritarta. 4.30 už prieš susilaikė atmesta 17 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta 18 kompromisas už prieš susilaikė pritarta 4 451, kas už? 451. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 471, kas už, prieš, reikia patikrinti. pritarta. 20 mm, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 4, 7, 6, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Patikrinkime dėl 476. Dar vienas balsas ir jam yra pritarta. 487, kas už? Prieš? 487. Nebereikia dėl jo balsuoti. Į 320, kas už? įtari 20, ar ne? Prieš. Susilaikė, pritarta. 21 kompromisas už. Prieš. Susilaikė, pritarta. 507 už. Prieš. Susilaikė, atmesta. 508 už prieš, susilaikė, atmesta, 509 už, prieš, susilaikė, atmesta, 22 e, pakeitimas, kas už, kompromisas, pirmininkas atsiprašo, 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 523 už, prieš, susilaikė, pritarta, 524, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 525, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, Patikrinkime dėl 525. And it has been rejected. Atmesta. 526, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 527 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 528 už. Prieš Reikia patikrinti. Dar vienas balsas. Atmesta. Imko 19, kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 23 dalis, tai yra mm, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia patikrinti dėl pirmos dalies. Atmesta antroji dalis, kas už prieš susilaikė, pritarta. 532, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 538, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 539, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penki penki du, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penki penki trys už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Aš žinau, kad įvargina, tai bet vis dėlto pakelkime rankas. Pritarta. 554, kas už? Prieš. susilaikė, pritarta. Pritarta, 555, kas už? 5, dabar vis dėlto 556, dviem dalimis, pirmoji dalis kas už? Prieš. Patikrinkime. Tikriname balsavimas dėl pirmos dalies. Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Į 39. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. Imko 23, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Taigi 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. E, šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, sulaikę, pritarta. Septintasis pakeitimą pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 30 už, prieš, susilaikė, pritarta, 31 už, prieš, susilaikė, pritarta, 32 už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 43. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 4-4 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta reikia patikrinti, norite patikrinti, taigi tikriname dėl 44. One more. Is it been adopted? Pritarta. 4-5 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 56 už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. 58 už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta, 60 už, prieš, susilaikė, atmesta, 29 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta, 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia patikrinti gerai. Tikriname dėl 69. It has been adopted. Pritarta. 70 už prieš susilaikė, pritarta. 71 už prieš reikia patikrinti Tikriname 71. Pritarta. 75 už. Pirmininkas atsiprašo, 73 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 74 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Reikia patikrinti dėl 74. atmestas 75 už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 už, prieš, susilaikė, patikrinkime, 76. pritarta, 77 už, prieš, susilaikė, atmesta, 78 už, prieš, susilaikė, atmesta, 79 už, prieš, susilaikė, atmesta, 80 už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 už prieš susilaikė atmesta. 82 už prieš susilaikė atmesta. 83 už prieš susilaikė atmesta. 30 e, kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta. 94 pasiūlymas, kas už, prie, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia patikrinti 94. Atmesta. 101 už dėl jo balsuoti nebereikia. 104, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia patikrinti. 104. Atmesta. 105, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 106 už, prieš, susilaikė, pritarta, 107 už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime 107. Atmestas. 31 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 116 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 119 už prieš susilaikė atmesta. 120 už prieš susilaikė at, pritarta. 122 kas už prieš susilaikė pritarta. 125, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 126 <clears throat> už, prieš, susilaikė, pritarta, 128 už, prieš, susilaikė, pritarta, 129 už, prieš, susilaikė, pritarta. 132 už, prieš, susilaikė, atmesta. 133, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 135 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. O dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo. And it has been adopted. Pritarta. Congratulations. Sveikiname, ponia Reda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 Okay. Okay. Chairman, uh, that, what do we have? Uh, sorry, can, can there be quiet in the hall? Atsiprašau, norėčiau paprašyti tylos salėje. Thank you very much. We go back. Labai ačiū. Grįžtame prie pavienių balsavimų. Balsuosime dėl peticijos numeris. Uh, uh Chairman. Uh, micro. We are tired of voting continuously. Could we have a five minutes break? So... Mes pavargome nuo to nuolatinio balsavimo. Gal galim padaryti penkių minučių per traukėlį, jeigu įmanoma, jeigu turime laiko. Jeigu ne, tai be abejo tęsime darbą. Uh, Ar būtų pritarenčių šiam pasiūlymui? Daugiau nematau palaikančių, taigi tęsime. Pavieni balsavimai, peticija. 8, 6. brūkšnys numeris 14, elektroninis balsavimas. I close the vote. Balsavimas baigtas. And it has been a... Primta. Dar vienas pavienis balsavimas. Dėl teisinio pagrindo apsauga prieš e, sakoms nutyčios šalies prantų teisės aktų ekstrateritorialus taikymo poveikio, taigi balsuosime vėl elektroniškai. And it has been adopted. Patvirtinta. So, congratulations. Sveikinu pranešėją. Tada 20 punktas, dar vienas teisinis pagrindas pasiūlymas dėl direktyvos, dėl jūrininkų, kur iš dalies keičiamos direktyvos 2008-94 ir kitos. Balsuojame elektroniškai. And that has been adopted. Patvirtinta. Something else? Yes, codification. Codification. Okay. Uh, then we have another single vote. Dar vienas pavėlinis balsavimas, kodifikavimas. Pranešėjas ponas Maštalka. Pradame balsuoti. That has been adopted. Patvirtinta. Dar vienas kodifikacijos klausimas. Vėlgi ponas Maštalka panešėjęs. Apsauga nuo žalingo laivų kainuojimo. Balsuojam. And that has been also adopted. Ir čia patvirtinta. man nori pasisakyti prieš balsuojant dėl jos pranešimo. Taip, ačiū pirmininkė. Tiesiog porą komentarų jums leidus dėl balsavimo sąrašo. Gal ne visi kolegos čia gavo teisingą informaciją. Pirmiausiai, jeigu penktasis kompromisas bus patvirtintas, pati balsavimo pradžia, tai tada 30 39 bus kitas balsavimo klausimas, ne 37. Ir toliau turime identiškus pakeitimus 39, 23 ir tada balsavimas bus perkeltas. E, tie aštuntojo puslapio, man atrodo, bet atrodo, kad šitą informaciją buvo pataisyta. Dar gal pakartokite, prašau, pirmininkas. Taigi dar kartelį atsiprašau kolegos dėl šitos painiavos. Iš tikrųjų buvo netaip jau lengva viską sudėlioti, jūs turbūt puikiai žinote procedūrą. Taigi, pačioje balsavimo pradžioje penktasis kompromisas, jeigu jis patvirtintas, tada mes pername prie 39 pakeitimo, ne prie 37. Ir antra pastaba, turime vienodas patsas Inko 23 ir NV 39. Ir jie bus balsuojami prie 18 C paragrafo. Mano balsavimas ar čia bent jau tai yra 20, o ne 11 A. Taigi 18 C vietoj 11 A. So please control us that we proceed. Taigi, pakoreguokite mus tiesiog, e, kad viską atliktumėm teisingai. O dabar pradėkime nuo penktojo kompromiso, kas už. Against. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tada 39. Kas už? prieš. Susilaikė, atmesta. 41. Kas už, prieš. Patikrinkime elektroniškai, dar kartelį 41. Adopted. Patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis septintasis pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 52. Už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai, man atrodo, kad atmesta. It has been rejected. Iš tikrųjų atmesta. Toliau. Aštuntasis kompromisas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 55. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 56. Už. Prieš susilaikė, atmesta. 507 dviem dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė. Gal patikrinkime. Ne, atmesta. Pasitaisė pirmininkas, atmesta. Antroji dalis, kas už? prieš, sulaikė, patvirtinta. 58. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. It has been adopted. 60. Už. Prieš. Nesu tikras. Patikrinkime ir šitą. Adopted. Patvirtinta. Devintasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Imko 5. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. NV16. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. NV30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. NV40. Kas už? Prieš susilaikė, patikrinkime. Yes. Been... Atmestam. Toliau dešimtasis kompromisinis pasiūlymas už prieš sulaikę Patvirtinta. 68 už, prieš, sulaikė, atmesta. 71 už, prieš, sulaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad Atmesta, bet geriau patikrinkime. Atmestam. 703 už, prieš, susilaikė, atmesta. 704 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 75 už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 už, prieš, sulaikę, atmesta. Patikrinkime. Na gerai, patikrinkime 79. And it has been rejected. Iš tikrųjų atmesta. 78 už. Prieš. Gal patikrinkime, nes man pasirodė, kad atmetėm. Rejected. Atmesta. Toliau dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš, silaikę, patvirtinta. 81. Kas už, prieš, susilaikė. Gal patikrinkime. Are we at 89, 81? Yes. 81. Yes. And that has been rejected. Iš tikrųjų jis atmestas. Toliau 13 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 85 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 86 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 87 už, prieš. Sus... Dėl sako patikrinkim. Adopted. Patvirtinta. Netrodė, kad tai bus. 14 kompromisas už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Toliau 15 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tada 92 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 93. Ne. Atsiprašau, atsiprašau. 95. Sako pirmininkas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 96. Už. Prieš susilaikė, patvirtinta, 97 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, imko, ne, dėl imko nebalsuosime. NV23 už, prieš, sulaikė, Patikrinkime ir šitą. Adopted. Patvirtinta. 16 kompromisas už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Septynioliktasis kompromisas už prieš, sulaikė, patvirtinta. Šimtas devintasis, kas už, prieš, gal patikrinkime. Patvirtinta. 110. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 18. Kompromisas už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Toliau. 112. Už. Prieš. Prašyčiau patikrinti. rejected. Atmesta. Toliau 19 kompromisas. Trimis dalimis balsuosime. Atrodo taip. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis kas už? Prieš. Patikrinkite, prašyčiau. I know you are tired, but... Žinau, kad pavargote, tačiau reikia. Adopted. Uh... Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Sulaikėm. Patvirtinta. Toliau NV 12. 13 A paragrafas, e, kas už, kas prieš, sulaikė atmesta. Toliau 20 kompromisas, prieš, sulaikė patvirtinta. Toliau 122 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 128. Kas už? Atsiprašau, dar kartą sako pirmininkas, vis dėlto 129. Panašu, kad ankstesnis e, pakeitimas buvo apimtas mūsų patvirtinto kompromiso. 20 kompromiso atrodo taip. Bet ar tikrai taip? Gerai, kad neliktų jokių abejonių, prabalsuokime dėl 128. Kas už? Prieš. Na, teks pasitikrinti. 128. Dar kartą, dėl 128 balsuojam. Hmm? And it has been rejected. Šis pakeitimas atmestas. Taigi, 129 kas už? Prieš. Patikrinkime dar kartą. and that has been adopted. Uh, one... Patvirtinta. Pone Kaufman. Originalus 29 pakeitimas buvo anglų kalba, jis buvo išverstas į vokiečių kalbą, bet ten pilna klaidų. Nežinau, kaip tai skamba kitom kalbom. Uh, Bet problema vokiečių kalbos tekste iš tikrųjų yra ir dėl to sakyčiau, kad mums reikėtų grįžti prie angliško originalo. Uh, Gerai, dabar balsuojame dėl 130. Kas už? 130. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 21 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 139. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Adopted. Patvirtinta. Kasgi toliau? 143. 143. Kas už? 141? Mm -hmm. It falls, according to the budget. No.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 141 is incompatible with 139. 141 nedara su 139. Taigi dabar periname prie 143. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 144. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 145. Kas už? Prieš Patikrinkime. Patvirtinta. 146. Ar turime žodinį pakeitimą? Gerai, 146. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 147. Už prieš, susilaikė, man atrodytų, kad atmetėme. 148 už, prieš, susilaikė, atmeta. 150 už, prieš. Patikrinkime, prašyčiau. Adopted. Patvirtinta. 151. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 152. Kas už? Prieš. 152 dar kartą. Kas už 152? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 153. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 162. Už. Prieš susilaikė, atmesta. 163. Ne. Empul 24. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. Toliau. 23 kompromisas. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 168. Kas už. 168 už, prieš. Sulaikėm. Patikrinkime šį. And is it being rejected? Atmeta. 169. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 170 už, prieš. Patikrinkime, prašyčiau. Rejected. Atmesta. 171. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau MPL 14 Už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. Tikrai, sako pirmininkas. Gerai. Uh, rejected, yes. Tikriname. Ačiū. Atmetėme. Toliau 24 kompromisas, kas už prieš. Sulaikė patvirtinta. Toliau 25 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 26 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 182. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. 190. Už. Prieš. Susilaikė, atmesta. 191. Kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 192. Už. Prieš. Susilaikė, atmesta Patvirtinta. Norit patikrinti? Gerai. Tikriname 192. Adopted. Patvirtinta. 194. Ne? 195. 195. 195. Okay well, oh, sorry, 19... Atsiprašau, 195. Kas už? Dar kartą, 195. Yeah, 195 in favor. 195 už, prieš, sulaikė, atmesta. Toliau Kompromisinis 27 pakeitimas. Kas už? Prieš? Sulaikė? Patvirtinta. Pone Kaufman. Mes turime dabar perėti prie 206 pakeitimo ir balsuoti dėl jo. O tada jau toliau. Dėkoju. Taigi 206. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Rejected. Atmesta. 208. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 209. Už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 210, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 224, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 225 už, prieš, sulaikė atmestą. 227, kas už, prieš, sulaikė atmestą. NV19, kas už, prieš. Patikrinkime ir šį. Adopted. Patvirtinta. 228. Kas už? Prieš. Ne, netrodo, kad patenka į kompromisą. Taigi, MPL 16, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. MPL 19, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. MPL 20, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. MPL 21, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. MPL 23, už, prieš, sulaikė, atmesta. MPL 34, už, prieš, sulaikė susilaikė atmesta, Empel 35 už prieš susilaikė atmesta, Imko 4 už prieš susilaikė atmesta, Imko 21 už prieš. Na, gal paprašysiu patikrinti. Dar kartelį Imko 21. Uh, rejected IMCO 20. Atmesta IMCO 22 už. Prieš. Sulaikė atmesta. IMCO 26 už. Prieš. Sulaikėm atmesta. NV18 už. Prieš. Sulaikė atmesta. NV24 už prieš, sulaikė, atmesta. 24, 25 už prieš, sulaikė, atmesta. 26 už prieš, sulaikė, atmesta. N27 už prieš, sulaikė, atmesta. N28 už prieš, sulaikė, atmesta. N32 už prieš prieš sulaikė atmesta NV30. Atsiprašau. NV303. Už prieš susilaikė atmesta. Dar kartą, dėl, dėl 33. Gerai, patikrinkime. Oh, adopted. Oi, patvirtinta. Labai nustebau. NV34, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. NV37, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Toliau pirmasis pakeitimas, kas už? prieš, sulaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, sulaikim, patvirtinta. Ketvirtasis, ne, penktasis, kas už, prieš. Gal patikrinkime. Dar kartą, penktasis pakeitimas. Atmestas. Šeštasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis. Už, prieš, sulaikė. Atmesta. Devintasis. Už, prieš, sulaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis, už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, už, prieš, sulaikė, atmesta. Antrasis kompromisas Už. Prieš. Slaikė. Patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas už. Prieš. Slaikė. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 25. Už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. Toliau ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Taigi dabar perėmėme prie galutinio balsavimo. Balsuosime elektroniškai ir pradame balsuoti. Adopted Congress. Patvirtinta, noriu pasveikinti ponę Kaufman. That, that's all for the vote. Tiek, tiek dėl balsavimo.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 Dear colleagues, we may continue. Kolegos, galim tęsti darbą. We still have two points to, to do this morning. Šį rytą turime dar aptarti du darbo tvarkės punktus. Tre, 23. Viena rūšės privačios ribotas atsakomybės bendrovės reikalai. Turime pasikeisti nuomonėmis. Suteiksime žodį pranešėjui, ponui Luis de Grandes Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, señoras y señores. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, ponės ir ponai, komisijos atstovai, tarybos atstovai. Ir visi, kurie šiandien su susidomėjimu sekate mūsų diskusiją šiandieną, įsivaizduoju, kad ir kitur gali būti žmonių, kuriems ši prieštaringa diskusija galėtų būti įdomi. Šiandien Teisės reikalų komitete mes kalbame apie pranešimą skirtą vienonariams privačioms ribotas atsakomybės bendrovėms. Jei viskas būtų gerai klojasi, tai e, svarstytume jau pranešėjo pranešimą, tačiau mm, nebuvo sąlygos e, tokios palankios. Ir to padaryti negalime. Aš paskirtas atsakingu už šį e, klausimą ir manau, kad šiandien yra gera proga pasikeisti nuomonėmis dėl šio pasiūlymo. Turime komisijos pasiūlymą, kurį, mano nuomonė, galima būtų tobulinti ir galbūt pasiekti tokių formuluočių, kurios tikrai atneštų europinę papildomą vertę. Būtent to pagrindo aš ir pradėjau dirbti, e, atsižvelgdamas į komiteto narių, skirtingų frakcijų nuomonės ir nutariau atidėti darbą ties e, pranešimo tekstu, o verčiau prengti darbo dokumentą, kuris leistų geriau išsiaiškinti komiteto narių nuomonės. Turite šitą dokumentą, bet tai reiškia, kad e, turiu atidėti pačio pranešimo pristatymą, nes dar reikia pasikeisti nuomonėmis su taryba, komisija ir suinteresuotomis šalimis, kadangi tas e, dokumentas yra svarbus visiems, e, turime e, pagerinti galimybę vidutinėms smulkioms įmonėms patekti į bendrąją rinką. Ir tikiuosi, kad galėsime parengti tokį pranešimą, kuriam galėsime visi pritarti. Tačiau atsirado kliučių gegužės 28 dieną paaiškėjo, kad taryba šiuo klausimu yra susiskirščiusi, pasidalyjusi, turi savo nuomonių, užgaidų, egzistuoja blokuojančių mažumų, paskui kai kurios E, valstybės narės keitė savo poziciją. Nesakyčiau, kad e, tarybos pozicija yra ypatingai griežta, jų pozicija nėra ypatingai puolamoji, ji e, evoliucionavo ir dabar turime tekstą, kuris keičia gana rimtai keičia pirminę komisijos poziciją ir lieka dar problemų, kurias tebe reikia spręsti. Problemų, kurios buvo aiškios nuo pat pradžios. Pavyzdžiui, klausimai susijęs su galimybė ieškoti palankiausio formo, sprendžiant disputus E, šios problemos kyla vėl ir vėl iš naujo, reikia jas išspręsti, siekiant, kad galima būtų surasti bendrą, bendrą poziciją, norint žengti į priekį ir užtikrinti dokumento pridėtinę vertę. Tai nėra vien tik tai e, intelektiniai pamąstymai, kalbame apie dalyką, kurį reikėtų turėti galimybę taikyti praktikoje. To negalime užmiršti. Tuo pat metu Užimtumo komitetas yra mums pateikęs savo nuomonę. Taip pat ir IMKO komitetas rengia savo nuomonę, jiems sunku sutarti dėl kompromisų tarpusavyje. Gali atsitikti taip, kad jie iš vis gali savo nuomonę atmesti. Tokia yra dabartinė padėtis, kuri atspindi politinę tikrovę, bet problemas turime ryštingai spręsti ir ieškoti išėčių ir sprendimų. Nekalbėsiu problemas, kurios kilo mūsų komitete, jos aiškiai išiškėjo per ankstesnės dvi diskusijas. E, dabar galbūt svarbiausia yra įvardinti tas vietas, kur sutarti galime. E, žinome ir tarybos poziciją, tad reikia ieškoti galimybių grįžti prie gilios esminės diskusijos. Taigi, atsižvengiant į visą tai, būtina šiandien vėl atsigręžti į tarybą, kad išgirstume, e, ką taryba galvoja apie tas vienanarės bendrovės. Ir tokiu būdu surenkti tokį pradinį pasikeitimą nuomonėmis, o vėliau jau sugrįžti prie mm, debatų šio, šio komiteto viduje tarp komiteto narių. Taigi, ponė pirmininkė, šiame etape gerai būtų išgirsti tarybos ir komisijos nuomonės, kad įsivaizduotume, kokios yra visų mūsų pozicijos ir tada galėsime jau pradėti diskusiją, kad galėtų pasakyti tie komiteto nariai, kurie norės tai padaryti ir būčiau dėkingas už e, galimybę pasakyti diskusijos pabaigoje. Dėkoju suteikčiau žodį tada poniai Kunai Padre iš tarybos ir atsiprašau už e, pavardės ištarimą. Dėkoju, teisingai ištarėte mano pavardę, ačiū Jums labai, ponė Svoboda, už tai, kad sutikėte man žodį, visiems laba diena. Esu Guna Paidere, esu e, Latvijos įmonių registro vadovė ir pirmkiant Latvijai Taip pat pirmininkavau ir darbo grupiai, kuris svarstė vienonarių bendrovių klausimą. Noriu pasinaudoti progą ir informuoti jūsų komitetą apie bendrąjį požiūrį šiuo klausimu, kurį konkurencingumo taryba patvirtino gegužės 28 dieną. Ieškoti e, kompromiso Šiuo klausimu įvyko 14 darbo grupės posėdžių, priminkaujant e, Graikijai, Italijai ir Latvijai. E, kai kurios iš problemų, kurios mums iškilo, labai panašios į tas, e, kurios kilo ir per jūsų komiteto posėdžius. Bet pabaigoje, galų gale, mes pasiekėme kompromisą, susitikdami į du svarbiausias pasiūlymo elementus. Pirmasis yra įmonės registravimas internetu. Tai vienas iš svarbiausių pasiūlymo elementų e, ir tai aišku darys poveikį ateities skaitmeninimui Europoje. Mūsų ekonomikos ministras e, konkurencingumo taryboje yra pareiškęs, kad turime puikią galimybę tiek praktiškai, tiek simboliškai paskatinti verslą, e, pradėti veikti labiau skaitmenizuotai, užtikrinant galimybę užsiregistruoti internetu, tačiau yra ir nemažai problemų, ypatingai dėl tarp valstybinio tapatybės nustatymo. E, todėl e, e, prievalė e, valstybėms e, narėms pripažinti kitoje valstybėje elektroniškai E, registruota bendrovė turi priklausyti nuo kito reglamentavimo. Na ir kita problema yra e, numatyta vieno euro įstatinio kapitalo suma. Mes manytume, kad tai leistų padidinti e, konkurencingumą, tačiau yra ir tokių, kurie galvoja, kad tai gali privesti prie tam tikro piktnaudžiavimo ir kad reikia numatyti tinkamą e, kapitalo rezervą. Tačiau vis tik e, pavyko pasiekti kompromiso e, abiejose srityse ir dabartinis uh, kompromisas taryboje leidžia įkurti tokias vienonarės bendrovės, kas bus labai svarbu tarp valstybinėse situacijose. Iš teigėjų bus prašoma e, minimalios informacijos, o maksimali informacija bus teikiama valstybės. Begdama turiu pasakyti, kad mes ypač džiaugiamės, kad e, konkurencingumo taryboje pavyko pasiekti tą minimalų kompromisą, nes skaitmeninė ekonomika yra vienas iš mūsų prioritetų, tačiau mūsų pirmininkavimas jau eina į pabaigą ir e, šiandien e, aš jau bendradarbiauju su Luksemburgo atstove, kuri pirmininkaus šioje darbo grupėje, kai Luksemburgas pradės pirmininkauti ir norėčiau, kad ji dabar pasisakytų apie savo ketinimus per tą laikotarpį. Aš esu Helen Masart ir kaip jau minėjo kolegė, aš būsiu mūsų dėrybinės komandos nare. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkavusiai Latvijai už puikią pažangą pasiektą dirbant su šiuo dokumentu ir nepaisant e, didelių skirtumų tarp valstybių narių, vis tik susitelkta į pagrindinį tikslą, tai yra palengvinti vienonarių ribotas atsakomybės bendrovių steigimą e, Europos e, Sąjungoje. Ir busimoji pirminkiaujanti valstybė galvoja, kad bendrasis požiūris pasiektas pirminkiaujant Latvijai sudaro puikų pagrindą ir kad mes galėsime ir toliau e, dirbti su šiuo dokumentu ir lauksime vaisingų dėrybų su Europos parlamentu, kad galima būtų pasiekti galutinį sustarimą. Dėkuoju. Dėkuoju ir jums. Norėčiau dabar steigti žodį ponui Hoyer iš e, Europos komisijos. Thank you uh, very much. Uh. Dėkuoju pirmininkai ir ačiū už galimybę pasisakyti jūsų komitete. E, kalbame apie dokumentą, kur e, iš ankstiniai nusistatymai ėmė dominuoti per e, pastaruosius mėnesius. Išgirdome tiek blogų dalykų apie šį pasiūlymą, tokių kaip pinigų plovimas, kad tai bus fiktyvės bendrovės, kad uh, E, bus socialinio dempingo atvejai ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada jau kyla klausimas, ar jau tai ir viskas. Kaip taip gali atsitikti, kad taryboje nesusidaro kvalifikuota dauguma, kuri premtų tų pasiūlymą. Ir aš e, pabandysiu demitologizuoti šį pasiūlymą. Nėra nei vieno pasiūlymo, kuriame nebūtų rizikos, bet mes turime matyti ir platesnę perspektyvą, kur e, matytųsi ir e, pridėtinė vertė. E, pasiūlyme kalbama apie bendrąją rinką ir remiantis 49 sutarties straipsnių kalbama apie tarpvalstybinį įmonių steigimą. E, šis pasiūlymas taip pat yra e, lyderis tarp e, skaitmeninimą remiančių pasiūlymų. Jis gali prisidėti prie augimo, darbo vietų, inovacijų skatinimo. Žinome, kad VMI sudaro absoliučiai didžiausią mūsų ribotas atsakomybės bendrovių skaičių. E, todėl šis pasiūlymas bus labai e, parankus e, novatoriškiams startuoliams, kurių esmė yra ta, kad asmo galbūt turi puikią idėją, bet neturi pakankamai finansavimo. E, e, aš manau, kad dabar Europos parlamentui atsirado unikali galimybė per savo konstruktyvius pasiūlymus toliau prisidėti prie šio pasiūlymo sėkmės. Ir aš tikiuosi, kad jūs komitetas būtent taip ir pasi, pasireikš. E, tiek VMI, tiek startuoliai įvairiuose šalyse nėra taip gerai organizuoti kaip kituose sektoriuose. Galbūt VMI balsas Briuselėje nėra taip gerai girdimas e, pasiūlymo pridėtinė vertė yra didelė, jisai siūlo ES nustatyti vienodas taisyklės vienanarių bendrovių registravimui ir tai leis e, tokiems e, ekonominės veiklos subjektams veikti visoje ES be kliučių. Ką galima pasakyti apie rizikas? Jau minėjau, kad rizika visada buvo ir bus, turime rimtai į ją žiūrėti ir ieškoti rimtų sprendimų. Bet palyginkime, jeigu bandysime sukurti naują automobilį, e, žinoma, galima kalbėti apie riziką ir galbūt e, galimas avarijas, e, bet tai nereiškia, kad reikia stabdyti tokio automobilio kūrimą. Mes e, matome, kiek daug jau dabar galima nuveikti elektroniškai, galima pateikti savo mokesčio deklaracijas, įrašyti vaiką į universitetą ir taip toliau ir visur reikia nustatyti e, veiksmą atliekančiojo tapatybę. Tas pats pasakytina apie įmonių registravimą. Elektroninės sistemos yra dabar pakankamai komplikuotos, sunku jomis piknaudžiauti, nes e, elektroniškai galima atsekti asmenis. E, ar šis pasiūlymas sumažins socialinius standartus ar prisidės prie socialinio dempingo? Žinoma, turime tam bandyti užkirsti kelią, bet uh, Turiu aiškiai pasakyti, socialiniai aspektai yra reglamentuojami kitose ES teisės aktuose, o šis pasiūlymas jokiais būdais jų nepažeidžia. Komisija, kaip žinote, ir socialinėje srityje dirba savo darbą, peržiūrima darbuotojų koordinavimo direktyva, Bet visa tai turi eiti ranka rankon e, su e, teisės aktų susijusiu su bendraja rinka tobulinimu. E, kita problema - buveinės atskirimas. Ar tai reikštų, kad atsiras daugiau mokesčio vengimo? Taryba išmintingai išbraukė pačią buveinės problemą. Kitaip sakant, bus išlaikytas statusas quo, niekas nesikeis. Valstybės narės turės laisvę leisti arba neleisti perskirti buveinės. E, taryba taip pat pripažįsta, kad e, mokesčių vengimo klausimus taip pat reglamentuos e, teisės, kiti teisės aktai dėl e, pinigų plovimo. Tai taip pat yra reglamentuojama kitur. Ir mūsų pasiūlymai absoliučiai atitinka pinigų plovimo direktyvos reikalavimus. E, mes savo pasiūlyme einame dar toliau. Tikrasis savininkas turės būti vardintas pagal mūsų pasiūlymą dar registruojant bendrovę. Tai svarbiausias dalykas kovojant su pinigų plovimu. Toliau e, esu įsitikinęs, kad e, tarybos tekstas e, leidžia spręsti daugelį likusių problemų. Dabar atėjo laikas parlamentui prisidėti prie sprendimų paieškos ir e, pasiekti sutarimų mūsų visų labui. Floor. Dėkuoju, ponė Niblė, prašė žodžio. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch zunächst ganz herzlich. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ne vien tik tai, tai kad yra parengtas pranešimas, bet apskritai tai yra labai įspūdė darantis pranešimas ir mm, mes parengėme darbo dokumentą ir tikrai dirbome labai atsidėję ir mm, pasišventėme mm, temai. Manau, kad tai tikrai labai gera bendradarbiavimo forma, kaip įtraukime ir tarybą į darbą. Dėkuoju Jums už tai komitete. Vyko įvairios diskusijos šio klausimu ir mm, pirmiausia, aš ne noriu labai daug šnekėti, bet aš e, kritiškai žiūriu šitą teisinę formą ir pranešėjas teisingai sakė, kad e, iš esmės mes labiau pritartume, kad šitos sargos priemonės e, būtų pasiūlymas kitaip, kad būtų kalbama apie mažas vidutinės įmonės, kurios veikia tarptautiniu mastu. Ir aišku, tai yra naudinga ir kalbant apie skaitmeninimą, bet aš abejoju, ar šitas pasiūlymas pasieks šių tikslų. Ir girdžiu, komisija sako, kad yra pavojų, yra džesikų na, atsižvelgiant į mūsų paskutarųjų metų patirtį, reikia pasakyti, kad mes nieko naujo neišmokome. Kartu su Europos parlamentu mes su, sudarėme laikinai komitetą mokesčių klausimais ir jeigu žmonės nori įsteigti bendrovę, jie ir jie patiria kažkokią riziką, na tai atsiprašau, mes parlamente turime e, kreiptis į rinkėjus ir paaiškinti, kas bus, jeigu mes palengvinsime e, situaciją tarptautinę, tarptautinį lygmenių, tai e, kaip žmonės mokės mokesčius arba bus tiesiog ieškoma pigesnių variantų. Uh, Ir jeigu aš vadovauju įmonį, aš noriu žinoti, kaip bus ir aš norėčiau žinoti, nenorėčiau priklausyti nuo e, e registravimą būtent į tokį registrą. Taigi e, rizika yra visur, tai šiek tiek e, netinka, tai negaliu tam pritarti. Taigi, kaip sakiau, pigesnių variantų ieškojimas ir man kyla problemų dėl rezervų, dėl kapitalo, tai kaip galima žinoti, kad pradinis kapitalas bus priimtina, prieinamas bendrovė ir kad bendradaujant su trečiosiamis šalimis bus garantuojamas saugumas. Aš manau, kad um, pirmasis komisijos pasiūlymas um, nėra pakankamai toli siekiantis dėl vėlgi pirgesnių variantų ieškojimo. Tai mes tiesiog manome, kad tai galima viską išbraukti ir tam pritarčiau. Visa tema yra sunki, kai nežinome, kas yra steigėjas ir norėčiau išgirsti, ar yra kokių nors pasikeitimų šio klausimu. Bet e, iš esmės reikia pasakyti, kad tai yra visuomenės pasitikėjimas, kuris yra reikalingas, kuriant komercinius registrus. Ir dėl to aš norėčiau, kad būtų sukurta vieninga skaitmeninė rinka, bet reikia čia teisinio saugumo ir jeigu to neturėsime, bet jo neturėsime prieimę tokios naujos formos dokumentų, tai tai reikia e, neišleisti iš akių, nes mes mėginame kažkokį, sukurti naują kažkokią formą, naują teisinę formą, kuri būtų vieninga visiems, bet dar laikas nepribrendęs, mes manome, kad tai yra nacionaliniai klausimai ir 28 valstybės narės, kaip sakoma, tampys už skirtingų virvučių ir čia e, jeigu žmonės abejoja dėl šito klausimo pridinės vertės, tai manau yra pakankamas argumentas, kurį reikia aptarti. Negalima pasakyti, kad taip yra rizika, bet tai kas iš to? Tik, dėkuoju, tikiuosi, kad vertėjai dar turi šiek tiek kantrybės ir dabar suteikiu žodį ponui Fos. Vielen Dank ähm, zunächst auch vom. Dėkuoju. Na visų pirma, dėkuoju pranešėjui. Na, mes šiek tiek atsargiai žiūrime šitą sritį. Yra labai daug netikrumo, kaip ponė Nibir sakė. Taryboje Matome, yra daug pakeitimų pasiūlytų dėl šito teksto, tai aš norėčiau paprašyti pirmininkaujančios valstybės ir paklausti, ar būtų galima pasiekti daugumą šiandien ir buvo pasakyta kai kurios valstybės keičia savo tvarką, bet aš norėčiau žinoti, ar dabar yra dauguma. Ir atsižvelgiant į tai, kad Europos parlamente yra toks netikrumas, tai galbūt siūlyčiau, kad mes mėgintume pratesti procedūrą, pakeisti procedūrą, kad ne atmestume šito dokumento ir neparodytume, kad mes nedarom pažangos bendrųjų teisės srityje. Ir manau, kad reikėtų rasti būdą ir pasinaudoti egzistuojančiomis mm, pasirinkimo galimybėmis. Tai yra padaryti pakeitimus mm, parlamente, per parlamentą ir mm, išlaikyti tą patį pagrindinį bendrąjį tikslą. Jį galbūt galėsime surenkti neformalės trišalės dėrybas, kur komisija parlamentas ir taryba nuspręstų, ką daryti su šito dokumentų paketu iš esmės. Taigi nereikėtų skubėti atmesti to, kas vėliau bus sunku atgaivinti. Taigi labai apsidžiaugčiau, jeigu į, į visas šalis tai vertintų, interesuotas šalis tai vertintų ir pranešėjas galėtų pamėginti ieškoti būdų, kaip mums išeiti iš šitos sudėtingos situacijos. Bet manau, kad reikėtų būti atsargiems Mm, procedūros etapais ir manau, kad e, reikėtų galbūt šiek tiek atidėti ir palaukti. Na, keturios e, minutės dar skiria mus mums, taigi iš esmės norėčiau paprašyti pono Grandis, mm, kaip jis, ką jis mano, kaip e, tęsti darbą, galbūt įtraukti šitą klausimą į darbo atvirkė kitame posėdėje, arba galbūt ponė Regner mm, galėtų pateikti trumpą pranešimą. Labai ačiū. Labai trumpai pasakysiu. Taryboje situacija yra neaiški ir nėra aišku, ar taip ar ne. Yra daug abejonių ir kaip pastebėjau, yra tikrai didelės abejonės. Nežinau, ar, jas, ar jų galima pakank, išvengti, nes kalbam apie terorizmą, apie pinigų plovimą, apie darbuotojų įtraukimą, e, mokesčių vengimą, e, socialinės išmokos, taigi šitie klausimai dar yra neiš, neišspręsti. Modernizavimas yra puikus dalykas, tačiau ponė Nibler jau išsakė savo abejonės ir dėl labai inovatyvių startuolių, tai galbūt čia neaišku, čia tikrai reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti ir nustęsti, koks yra tinkamiausias būdas kas bus, jeigu mes grąžinsim viską valstybėms narėms. Tai mes iš tikrųjų to nesiekėme. E, reikia tinkamą dokumentą europinių lygių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, esu dėkingas, kad sudėkite man žodį, aš dirbu ties šito klausimu e, Inko komitete ir noriu informuoti, kad mes Inko komitete balsuosime dėl šito dokumentų paketo kitą savaitę, 29 birželio, aišku, vyksta diskusijos mūsų komitetuose e, tarp politinių partijų bet e, noriu išsakyti savo poziciją, kad šit ta e, dokumento patiketas visiškai atitinka komisijos prioritetus ir aš pritariu jai, nes aš manau, kad ji sustiprins konkurenciją, sumažins biurokratiją, administracinę naštą ir kurs geresnį, geresnę aplinką verslumui, nepaisant kompromisų, vis dėlto reikėtų išlaikyti šito dokumento paketo esmę. Tai yra sukurti naują bendrovę Europos Sąjungoje labai pigiai, labai greitai, elektroniniu būdu ir pasinaudoti vieningą rinką. Toks yra mūsų prioritetas - naudotis vieningą rinką, kur yra, kuris, kuris ir yra šito dokumento paketo prioritetas. MVI e, sukuria 2 trečdalis darbo vietų Europos Sąjungoje, bet tik tai 2 procentai MVI investuoja užsienyje, kurdamas naujas bendrovės. Taigi manau, kad reikėtų įveikti šitą kliūtį ir laukiu po pasiūlymų, kaip geriausiai eiti priekį. Radė. Dėkoju. Dabar žodis ponai Paskos Degrandės. Dėkoju. Nuoširdžiai dėkoju visiems už kantrybę. Dėkoju mm, komisijos ir tarybos atstovams, dėkoju ir kolegoms. Naujoji pirmininkaujanti valstybė yra pasirengusi mm, imti šios užduoties. Tačiau yra aišku, jog mūsų nuomonės yra labai skirtingos ir manau, kad pirmoji galimybė tai susitikti šešėlinių pranešėjų susitikimą padaryti Strasbūrė. E Ir galbūt, e, mm, aišku, e, mm, trišalės darybos galėtų išsamiau ir giliau išspręsti mm, kai kurios nesturimus. Manau, kad e, pranešėjai, kurie yra atsakingi už tai, kad reikia identifikuoti, kas įmanoma, kas neįmanoma, ir mes pranešime jums apie dialogo pasiekmes ir e, kalbėsim apie tai būsimuose posėdžiuose. Labai ačiū ir dabar 24 e, darbo turkės punktas bus svarstamas po pietų. E, pirmininkas dėkoja vertėjams už kantybę, dėkoju visiems dalyvavusiems posėdėje. Parlamente.